Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten zügig vor. Kolegos, mes turime greitai pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Norėčiau atsiprašyti dėl to, kad mes nepargerbėme terorizmo išpolio aukų Londone tinkamai. Norėčiau atsiprašyti, kad tinkamai neprisiminėme ir nepaminėjome teroro išpolio aukų Londone. Galėjote galbūt priminti sustikimo pabaigoje, pradžioje ir mes būtume tai padarę, taigi norėčiau dar kartą atsiprašyti. Ir jeigu taip nutiktų dar kartą, prašau, Priminkite pirmininkį ir aš, žinoma, imsiuosi tinkamų veiksmų, reaguodama į jūsų priminimą. Toliau keitimasis nuomonė su auditorių rūmais. Ačiū poniai Ivanovai už tai, kad dalyvauja susitikime. Europos audito rūmai parengė specialių pranešimų susijusių su švietimu ir e, finansavimo e, jaunimo e, įdarbinimo srityje. Manau, kad jūs turite medžiagą. Ir ponia Ivanova čia atvyko, kad pristatytų pranešimo ir tyrimo rezultatus. Tai mums bus labai naudinga išklausyti, ką uh, Ką Jūs galite pasakyti ir mes atsižvelgsime į Jūsų išvadas. Mūsų finansavimas vis mažėja ir mes, žinoma, siekiame, kaip galima naudingiau ir efektyviau išnaudoti tuos resursus. Dabar 15 minučių pristatymas, o vėliau diskusija. Ačiū. Man didelė garbė pirmą kartą auditor, auditorumai pakviesti į jūsų komiteto susitikimą ir man didelė garbė pristatyti mūsų specialų į pranešimą. Paprastai mes rengiame metinius pranešimus. Ir mes ne tik tais finansinės ataskaitas rengiame, taip pat mes rengiame specialius pranešimus ataskaitas, kur apžvelgiame ir kitus dalykus. Mums rūpi veiksmingumas, ekonominiai aspektai, realiųjų rezultatų vertinimas. Kai mums svarbu, kaip yra naudojami ES fondai ir lėšos. Didel, man labai malonu pristatyti ataskaitą susijusią su švietimu. Ekonominės ir finansų krizės uh, rezultatai lėmė tai, kad mes susidurėme su įvairiais iššūkiai, iššūkiais, jaunimas, e, jaunimo tarpe didelis nedarbas, taip pat turime integruoti pabėgėlius į darbo rinką. Taigi, kodėl svarbus švietimas, manau, šiam komitetui tai net nereikia aiškinti. Negalime, mes turime nuolat pabrėžti, kad švietimas yra labai svarbus. Uh, ir išsilavinimas tiesiogiai susijęs su galimybė įsidarbinti pastaraisiais metais. E, tie, kurie baigia, e, aukšt, turi aukštą įsilavinimą, tris kartus e, daugiau yra įsidarbinę, taigi nedarbas jų tarpe yra mažesnis. Labai svarbu didinti darbo našumą, nes visa tai susijęs su ekonominiu augimu. Švietimas švietimas ir švietimo lygis taip pat susijęs tiesiogiai su e, gautų darbų ir darbo kokybę. Taip pat švietimas ir pilietiškumas mažina nusikalstamumą ir gerina sveikatos prieinamumą. Vienas iš es e, svarbių E, teisių, kurie užtikrinama ES piliečiams, yra galimybė gauti švietimą. E, svarbu, kad naudodamis švietimo sistema asmenys įgytų reikiamas kompetencijas ir įgūdžius. Čia matote, remintis informaciją e, tarp 2007 ir 2011 metų mm, buvo skirta maždaug 33 milijonai, milijardai eurų švietimui. Kaip matote, mm, vieno programavimo laikotarpiu buvo skirta daugiau negu dabartiniu laikotarpiu, dabar skirta buvo 27,1 milijardas eurų iš Europos socialinio fondo. Kadangi švietimas yra labai plati tema, mūsų audite mes daugiausia dėmesio skiriame švietimo tikslams, tokiems kaip matote išvardinta E, anks, e, išmetę mokyklą, taip pat aukštasis universitetinis įsilavinimas, e, didinimas mokymos įtraukties mokymos visą gyvenimą, taip pat sumažinimas tik tai pagrindinius įgūdžius turinčių asmenų ir kita. Taigi e, mes atsižvelgiame skirtingus programavimo laikotarpius. Mūsų pagrindinis tikslas buvo įvertinti, ar ES finansavimas buvo veiksmingas ir prisidėjo prie siekiant tikslų, kurie buvo iškelti švietimo srityje. Mes atsižvelgiame į tai, ar švietimo tikslai buvo tinkamai įgyvendinti ir ar juos buvo teisingai atsižvelgiama e, 2007-2013 programavimo laikotarpiu. ir taip pat kokia buvo parama skirta dabartinio programavimo laikotarpio finansavimu 2014-2020 metų. Mes siekiame gerinti finansavimą, lygindami dabartinį ir praeitą programavimo laikotarpį. Mes įvertinome 37 programa, programas iš skirtingų valstybių narių, Mes Mes daugiausia dėmesio vertindami skiriame Vokietijai, Prancūzijai, Italijai, Portugalijai ir Rumunijai. Ten daugiausia ir buvo skirta finansavimo. Remiantis skirtingais kriterijais, taip pat rėmėmės ir, žinoma, geografinių kriterijų. E vertinome skirtingus projektus minėtose valstybėse narėse ir tie projektai buvo pateikti, pasiūlyti valstybių, valstybių narių, jie buvo siūlomi kaip pavyzdiniai gerosios praktikos pavyzdžiai. Toliau matome, kai buvo įvertinta 2007-2013 veikimo programos. Iš esmės mes pamatėme, kad į švietimo tikslus buvo atsižvelgta ir jie buvo įtraukti, tačiau kai kuriais atvejais, kai kurie e, tikslai nebuvo pakankamai išplėtoti, tokie kaip intervencija. Nes negalime tikėtis, kad e, minėti tikslai turėtų pakankamai informacijos. Taigi svarbu užtikrinti, kad mm, <clears throat> ištekliai yra apskiriami veiksmingai. Taip pat mes keliose ataskaitose pabrėžėme tai, kad komisijos padėtis buvo gana sudėtinga. Buvo sudėtinga stebėti bendrą uh, veiksmų programą ir buvo privaloma pateikti ataskaitą tik tai iš tam tikrų programų ir dėl to, kadangi nebuvo pateikta pakankamai e, rezultatų, buvo sunku susidaryti bendrą vaizdą ir vertinti. Kalbant apie e, Europos 2020 metų strategiją, E, jos turėjo mažai įtakos veiksmų programai, kurios jau atitiko atnaujintas tikslus. Nustatėme, kad daugelį veiksmų programų e, trūko pagrindinių tikslų vertinimo. Kitoje Skaidrėje, nežinau ar gerai matote, yra švietimo tikslai ir jų vertinimas. Čia kalbame apie 2007-2013 metų veiksmų programos laikotarpį ir matote iš lentelės, kad tai yra gana retas atvejas, kai mes randame daugiau teigiamų negu neigiamų rezultatų. integracijos e, procentas gana didelis, 76 procentai metusių mokyklą ir nebaigusių. Taip pat, e, kalbant apie intervencijos logiką ir e, stebėsenos įrankiai, tai yra svarbus elementai, apie kuriuos jau kalbėjau, matome, kad gana nedidelis skaičius veiksmų programų, kurios neturi tokių įrankių nusimačiusios. Tik tai 4 procentai neturi turinio mm, apibūdinimo. Taigi, žinoma, galima pagerinti bendrąją padėtį, tačiau kaip atspirties taškas, kaip galima sakyti, kad bendras rezultatas visgi yra labiau teigiamas negu neigiamas. Kitoje skaidrėje taip pat matome ir galime palyginti 2014-2020 metų veiksmų programos mm, vertinimą. Mes čia taip pat pastebime pagerėjimą lyginant su praeitų laikotarpių. Komisija rėmė valstybės narės ir padėjo jiems sukurti jų veiksmų programas. Ir be to veiksmų programos labiau atitiko ES švietimo tikslus. Mes pastebėjome, kad e, tiek api, intervencijos logikos apibrieštis gerokai yra įsamesnė. E, taip pat pagerėjo ir stebėsenos susitarimai. Jie labiau atitinka teisės aktus. Žinoma, taip pat buvo ir problemų, kurias reikėtų paminėti. Sistemoje nėra nurodyti aiškus tikslus ir reikalavimai. Ir dėl to nevo galima užtikrinti e, nuoseklumo visų veiksmų programos. Taip pat e, kartais ir švietimo priemonės nebuvo tiesiogiai susijusios su įdarbinimo galimybėmis, tai taip pat E, kelia susirūpinimo, kadangi trūksta kartais tiesioginio ryšio tarp švietimo ir įsidarbinimo. Taigi, kaip minėjau, lyginant su praeitų laikotarpiu yra nemažai pagerėjimų. Kitas svarbus žingsnis yra įgyvendinimas. Jis yra valstybių narių rankose. Labai svarbu gebėti tinkamai pasirinkti tinkamus projektus tam, kad būtų pasiekti švietimo tikslai, kurie yra nurodyti veiksmų programuose. Kitoje lentelėje galite matyti. Ji tokia pati kaip ir praeisio laikotarpio tačiau galite palyginti du skirtingus laikotarpius ir galite matyti daug reikšmingų pagerėjimų, kalbant apie tai, kaip e, švietimo tikslai buvo įtraukti į programas, kalbant apie iš mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, matome pokytį. Mm. Kalbant apie intervencinę logiką ir stebėsenos įrankius, matote, kad beveik visi atitinka reikalavimus ir tai yra reikšmingas pokytis lyginant su praeitų laikotarpiu. Žinoma, mūsų ataskaitoje taip pat yra rekomendacijų ir jas e, visas priima komisija. Jeigu tos rekomendacijos bus priimtos, į jas bus atsižvelgta, tai toliau bus gerinama švietimo tikslų įgyvendinimo sistema. Taigi labai svarbu stebėti rezultatus, stebėti, kaip yra leidžiam, leidžiamas ir naudojamas finansavimas, kuris yra skiriamas. Taigi labai trumpai pristačiau pranešimą susijusiu su švietimu, tačiau buvo ne vieną kartą minimas jaunimo įdarbinimas. Mes šioje srityje taip pat nemažai dirbam ir jūs dirbate. Manau, vertėtų paminėti tai, kad turime tris ataskaitas, kurios yra skirtos jaunimo įsidarbinimui ir jaunimo nedarbui, visgi dar pirmoji ataskaita dar kol kas nėra paskelbta. E, prieš metus paskelbta ataskaita susijusi su jaunimo garantija. E, minė, teigia, kad jau buvo atlikti pirmieji veiksmai, tačiau tam tikrų rizikų buvo numatyta. Minėtoje ataskaitoje mes pripažinome faktą, kad yra įgyvendinimo rizika ir mes įskiriame tris rizikos sritis. Mm, ES jaunimo garantijos įgyvendinimo rizikas. Tai visų pirma yra e, finansavimo tinkamumas, Kaip žinote, 12,7 milijardai eurų yra skirta šioje, šiai garantijai. Mm, tarptautinė darbo organizacija ir kitos darbo organizacijos mm, įvertino ir mato, kad poreikis yra gerokai didesnis, negu yra skiriamas finansavimas. Taigi tai pagrindinė rizika susijusi su nepakankamu finansavimu, kuris užtikrintų e, švietimą ir įsilavinimą bei prieinamumą švietimo visiems jauniems žmonėms, kurie ne, nedirba. Kita problema yra e, tai, kad nėra aiškiai apibriešta, kas yra e, geras, geros kokybės darbo pasiūlymas nėra tam tikrų minimalių reikalavimų ar tam tikrų kriterijų, kurie leistų apibriežti, mm, kas yra geras darbo pasiūlymas, ar tai susijęs su darbo sutarties e, laikotarpiu, ar su atlyginimu, ar kitais kriterijais. Tai, žinoma, yra valstybių narių atsakomybė apibriežti kriterijus, kurie apibriežtų e, kokybišką darbo pasiūlymą. Ir tai taip pat matome šioje srityje galimą riziką. Trečioji rizika, kurią mes nustatėme, yra susijusi su jaunimo garantija ir, ir šis, šis trūkumas pastebėtas jau praėjusio programavimo laikotarpiu. Tai yra trūkumas mm, stebėsenos ir ataskaitos sistemos Mm, rengimo sistemos. Norėčiau paminėti, kad trečioji ataskaita susijusi su jaunimo įdarbinimu, e, kuri vertina rezultatus valstybių narių lygmenių, bus paskelbta netrukus, balandžio ketvirtą dieną. Kai tik ši ataskaita bus paskelbta, mes ją iš karto jums atsiūsime ir taip pat paskelbsime interneto svetainėse. Europos parlamente bus e, organizuojamas renginys ir jūs kviečiami jame dalyvauti. Tai bus konferencija susijusi su jaunimo įdarbinimu. Ši konferencija vyks gegužės 10 dieną ir mes labai laukiame, ruošiame šį konferenciją, esame pasirengę aptarti visus mums rūpimus klausimus. Ačiū. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für diesen, wie ich glaube, doch recht. Labai ačiū Tikrai e, padarė įspūdį mums šį ataskaitą, taigi labai Jums ačiū ir ačiū auditorumams už tai, kad jis e, nuolat intensyviai dirba e, šioje srityje. Kaip ir sakiau anksčiau, tikrai mes turime pakankamai duomenų apie tai, ką galbūt programų struktūroje reikėtų ateityje pakeisti, kad turime kalbėti apie visas e, programas. Aišku, visada mes turime per mažai lėšų e, tam, ko reikia, tai yra gerai žinoma ir mes nuolat stengiamės, kad finansavimas šiai sričiai didėtų. To siekia ir mūsų komitetas. Na, Panašu, kad ir auditorumai daro tokią pačią išvadą, būtent, kad kai kurios programos yra nepakankamai finansuojamos. Taigi, iš tiesų, tam tikro objektivumo uh, papildomo visada atsiranda, kai tokius teiginius išsako e, auditorumai, nes kitoms institucijoms visada prikaištaujama, kad jų tokie tipo pareiškimai yra politiškai motivuoti. Taigi ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Ačiū auditorumų atstovams. O dabar sutiksiu žodį kolegoms, poniai atstovaujančiai EVP. Ačiū. Džiaugiuosi, kad kalbame šiandien apie šią sritį. Iš tiesų, matome, kad yra didžiulis skirtumas e, tarp ankstesnio ir vėlesnio paramos laikotarpio, kalbant apie veiklos programas, jų finansavimą. Uh, E svarbu nepamiršti mūsų užsibrieštų tikslų. Norėčiau e, pasakyti, kad e, švietimo programos yra iš tiesų nuolat nepakankamai finansuojamos ir nuolat bandoma dėkti kažkokias naujas idėjas, nenumatant reikiamų lėšų, pakankamų lėšų ir ko gero ateityje tai vienas aktualiausių klausimų visai Europos Sąjungai turi būti skiriama valstybėms narėms pagalba, kovojant su jaunimo nedarbu. Reikia naujų sistemų, naujų struktūrų, kurios padėtų išspręsti šią problemą, nes tvarus sprendimo nebus, jeigu mes nesukursime ateities perspektyvų jauniems žmonėms. Mes turime mokytis vieni iš kitų, ieškotis, dalintis gerąją patirtimi, galvoti apie tai, kokius sprendimus taiko kitos valstybės narė savo ekonominėme ir socialinėme kontekste. Ir tai būtų tikrai įdomu ir reikalinga. Ir dar džiugu, kad ataskaitoje galima buvo palyginti e, situaciją, palyginimo būdu su visko susipažinti. Ir matome, kad ten, kur kai kurios programos reikalingiausios, jos nepakankamai tinkamai veikia ir nepakankamai finansuojamos. Ir gal būtų įdomu susipažinti išsameu su tuo, kaip vykdomi konkretus projektai, ar lėšos jiems skiriamoms yra panaudojamos veiksmingai, ar pasiekiami gėdžiami rezultatai ir ar yra tokių e, rezultatų, kurie leistų jaunimui galiausiai įsidarbinti. Tai e, dažniausiai šie rezultatai yra dar svarbesni negu tiesiog tinkamas lėšų panaudojimas. Galima daugiau ar mažiau skirti geroms iniciatyvams, bet e, svarbiausia yra, aišku, rezultatai. Ir galbūt reikėtų dar mums papildomas informacijos apie konkrečius projektus. Ačiū. Aš e, savo ruoštų norėčiau taip pat užduoti klausimą. Ir klausimas būtų susijęs su tuo, ką, ką tik pasakė ponė Ferhain. Jaunimo garantija šiame parlamente buvo tikrai labai um, didžiulį nusivylimą uh, sukėlęs klausimas. Buvo skirta tiek mažai lėšų, mes galvojame, kad reikėtų mažiausiai tris kart daugiau nei buvo skirta. Ir vis dėlto ankstyvame etape Mes pamatėme, kad ir tas nedidelis lėšų kiekis, kuris buvo skirtas, buvo nepanaudotas ar panaudotas nelabai naudingai, nes valstybės narės tiesiog nežinojo, kaip tas lėšas galėtų panaudoti, kad padėtų jaunimui. Tai būtų tikrai išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Jūs kalbėjote apie riziką. Mes e, tikrai manėme visada, kad lėšų skirta nepakankamai. Ar dabar kas nors pasikeitė? Ar lėšos dabar skiriamos yra veiksmingai panaudojamos ir realiai padeda jaunimui? Na ir dar tai, ką jūs rodėte skaidrėje, ESF lėšos e, skirtos ugdymui ir švietimui. Jei aš teisingai suprantu, jūs sakote, kad Mm, šis finansavimas suskyrė, per, sumažėjo per programavimo laikotarpį ir lėšų iš SF mažėja. Tai ar tai yra skaičiavimai paremti duomenimis iš viso programavimo laikotarpio 27,1, e, ar tai yra procentinis dydis, ar jis atspindi laikotarpį iki dabar ir ar mm, tas skaičius galėtų padidėti nuo dabar iki 2020-ųjų, kad priliktų tam, kas būtų skirta per ankstesnį programavimo laikotarpį. Jeigu tai yra mm, kiekis numatytas visam programavimo laikotarpiui, tai galiu pasakyti, kad e, mums tai būtų tikras šokas. Tai reikštų, kad e, per šį programavimo laikotarpį ESF e, finansavimas tikrai gerokai smuko. Aš žiūriu į salę, ar kas nors dar prašo žodžio. Ponas Venta. Ačiū, kadangi visi čia kalba vokiškai. Tai ir aš bandysiu. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pristatytą ataskaitą. Kalbėjote apie penkias šalis, Bet reikėtų kalbėti apie daugiau valstybių narių. Aš taip suprantu, kad tai yra tarsi e, toks pavyzdinis dabartinės situacijos pristatymas. Būtų tikrai įdomu išgirsti pasiūlymų dėl to, kas turėtų būti daroma toliau, nes, kaip jūs sakėte, e, finansavimas mažėja. Taigi, kas turėtų būti daroma, kad padėtis pagerėtų ir kokia padėtis yra kitose valstybėse narėse. Bet jūsų pasisakymas man buvo labai įdomus. Ačiū, ponė Ivanova. Prašom atsakyti ir galbūt vėliau bus dar daugiau klausimų. Ačiū, pirmininkė. Tikrai klausimai labai svarbus ir aš pradėsiu nuo ponios Ferhains klausimo. Ir jūs, pirmininkė, klausėte apie finansavimą. Tikrai viskas galiausiai susiveda į pinigus. Ar skiriama pakankamai lėšų? Uh, kad būtų pasiekti užsibriežti tikslai. Ir mes tikrai nustatėme e, su tuo susijusią riziką jaunimo garantijos pradžioje. Sunku buvo vertinti auditorumams, nes mes bandėme žiūrėti ne į tai, kas padaryta, o į tai, kaip pati programa sudaryta, e, kas gali būti ne taip, kokios klaidos gali būti padarytos, taigi bandėme užbėgti už akių, numatyti ir teikti rekomendacijas, nes iš tikrųjų tokia sistema buvo e, sukurta tam, kad kuo greičiau jauni žmonės galėtų susitar, susirasti darbą ar turėti mokymo galimybės. Mes specialiai ataskaitoje nesakėme, kad finansavimas e, buvo nepakankamas. Mes sakėme, kad jis buvo neadekvatus, nes galima dviejopai vertinti situaciją. Viena vertus galima sakyti, kad finansavimas nepakankamas visoms reikiamoms priemonėms, arba galima sakyti, kad um, buvo duoti konkretus pažadai ir jiems ištesėti lėšų nepakanka. Mes visi suprantame, kad ES finansavimas yra ribotas, skiriama vis mažiau lėšų, taigi mes turime padaryti daugiau panaudodami mažesnį finansavimą. Ir tokia yra realybė. Taigi ataskaitoje mes būtent ir sakome, kad reikia geriau apibriežti priemonių prioritetus. Ir tai yra valstybių narių kompetencija, nes jaunimo garantija, nežinau, jeigu komisija šiandien atstovaujama šiame posėdėje, tai galbūt taip pat norės pasisakyti, bet tam tikra prasme komisijos rankos taip pat surištos dėl to, kaip atrodo pati sistema mes kalbame ne apie kažkokius privalomus teisės aktus, tai yra tik tarybos rekomendacija. Ir visi sprendimai priklauso valstybėms narėms. Kaip turėtų būti e, prioritetizuojamos priemonės ir iš kur gauti reikiamą finansavimą. Jeigu duodami pažadai, kad e, bus visi e, jaunuoliai Europoje aprūpinti darbo vietomis, tai reikia suvokti, kad tai kainuos ir tikrai nemažai. Ir su tuo finansavimu, kuris dabar e, yra skiriamas, e, akivaizdu, kad jo nepakanka pasiekti tiems rezultatams, kurie pažadėti. Dar viena labai svarbi pastaba, kurią išsakė ponė Ferhain, mokymasis iš gerosios patirties. Iš tikrųjų, mūsų specialiosiuose ataskaitose mes vis labiau e, stengiamės ne vien pateikti sąžiningą e, ir objektyvų vertinimą, išsakyti konstruktyvę kritiką, bet ir pateikti gerosios patirties pavyzdžius. Šiais laikais, aš manau, mums visiems reikia mokytis ne vien iš klaidų, bet ir iš gerosios patirties, iš gerųjų pavyzdžių. Ir būtent toks yra mūsų ataskaitų tikslas Kol kas tikrai nenorėčiau per daug kalbėti apie trečią ataskaitą, kuri pasirodys balandžio ketvirtą dieną. E, jūsų klausimas buvo su to susijęs. Būtent, ar galima jau dabar pasakyti, ar lėšos buvo panaudotas veiksmingai, kokie yra realūs rezultatai. Tiesiog noriu Jūs patikinti, kad ataskaita labai įdomi, išvados įdomios, bet aš tikrai susilaikysiu nuo platesnio jos pristatymo. Tik pasakysiu, kad ten yra pristatomi geri pavyzdžiai ir valstybės narės, kurių, kurių pavyzdžius mes pasirinkome. Jie buvo atrinkti specialiai. Mes matėme kad ir valstybės narės, kurios susiduria su tikrai aukšto nedarbo lygiu ir e, sunkia ekonominė situacija, vis tiek ten gali būti tam tikrų gerų pavyzdžių. Aišku, daug kas valstybėse narėse priklauso nuo ekonominių rodiklių, ekonomikos augimo, bet e, dalintis gerąją patirtimi yra būtina. Taigi šioje ataskaitoje bus tam skirta dalis. Ponas Venta klausė apie valstybės narės, kodėl pasirinktos būtent šios penkios valstybės narės. Aš sakiau, kad mes vadovavomės kai kuriais konkrečiais kriterijais, iš jų svarbiausias finansavimo kiekis, kuris e, skirtas toms valstybėms narėms. Tai yra tos šalis, kurios išleido daugiausia lėšų. Taip pat galvojame apie geografinę pusiausvyrą ir mūsų tikslas buvo neatlikti valstybių narių peržiūrą kaip po tokią Valstybės narės tiesiog mums yra kaip pavyzdžių šaltinis, e, iliustruojant tam tikrus teiginius. Bet jūs žinote, kad e, ko gero dažniausias klausimas, kuris užduodamas e, ir mūsų finansinėse ataskaitose, ar mes atliekame valstybių narių vertinimą? Ne. Taigi ir čia nebus vertinama, kuri valstybė narė veiksmingiausiai panaudojo lėšas švietimui ar užimtumo priemonėms. Mes tiesiog valstybių narių pavyzdžius naudojame kaip gerų ar nelabai sėkmingų pavyzdžių iliustracijas. Toliau ESF e finansavimas, kodėl jis mažėja. Tokius duomenys e, turėjome ataskaitos e, rengimo metu iš komisijos 27,1 e, milijardo. Komisija pati galbūt galėtų paaiškinti, ar mm, pristatyti savo nuomonę, bet tai yra skaičius, kuris buvo mums pateiktas, kai buvo rengiama ataskaita. Iš tiesų finansavimas mažėja ir tai prieštarauja visiems teiginiams, kad švietimas yra tikrai labai svarbus, mm, labai svarbi politikos rytis. Ačiū. Keine weiteren Fragen gibt, dann hätte ich noch eine. Sie haben sich Jeigu daugiau klausimų nėra, vieną klausimą turėčiau aš. E, jūs analizavote ESF investicijas mokymų srityje per ESF iš ESF fondų, bet mes kultūros komiteto narėje taip pat atsakingi ir už Erasmus, kūrybingą Europą, Europą e, piliečiams tai yra svarbus programos ir mes turime atsižvelgti į tai, kad lėšų yra e, trūk, lėšų trūksta. Ką mano Europos audito rūmai apie tokį pasiūlymą? Galbūt Erasmus Plus ir kitoms dviems programoms galėtų būti panaudotas, panaudotos ESF lėšos, sukauptume uh, tinkamos informacijos, naudingos informacijos kitam programavimo laikotarpiui. Žinoma, jūs net būtinai turite dabar priimti sprendimą, gal, gal galėtumėte aptarti jūsų institucijoje, bet mums reikėtų objektivaus požiūrio. Labai lengva pasakyti, kad um, neturime pakankamai lėšų mūsų uždaviniams siekti. Man būtų įdomu E, sužinoti, ką apie tai manote. Nebūtinai turite atsakyti dabar, galite pasitarti su kolegomis ir mus informuoti vėliau, bet mes tikrai norėtume sužinoti, ką Europos audito rūmai mano šią temą. Mes teigiamai vertiname tai, kad Europos audito rūmai Mm, stebi situaciją ir pabrėžia, kur yra problemų. Svarbu, kad Europos audito rūmai taip pat veiktų kaip ir ankstyvojo perspėjimo sistema. Mes, mūsų komitetas, džiaugiamės e, tokia veikla, nes jeigu matome, kad kur nors kyla problemų, galime imtis veiksmų tam, kad situacija gerėtų. Uh, Taigi mes džiaugiamės jūsų požiūriu, e, jūsų ankstyvo perspėjimo iniciatyvos požiūriu, ne tik gėdinimu. Manau, kad šis požiūris yra tikrai tinkamas, jis yra subalansuotas, tinkamas ir mes jums pritarėme. Galbūt dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne? Taigi vėl suteiksiu žodį jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs pabrėžėte tikrai svarbų dalyką dėl Erasmus programos. Ji yra labai svarbi jaunimui. Jaunimo garantijų iniciatyva yra svarbus klausimas, mes jį aptarėme antrojosiuose rūmuose. Norėčiau Jūs informuoti, kad mes jau ėmėmės tam tikrų žingsnių ir jau atliekame, jau taikome audito procedūras Erasmus Plus programai. Negaliu pabrėžti, pasakyti, kuomet e, auditą baigsime, bet e, mes gausime informaciją iš ketvirtųjų rūmų ir e, manau, kad ir kolegos iš tų rūmų mielai jums tą informaciją pateiks. Tikrai reikia įvertinti, ar programa yra tinkamai finansuojama, ar, program, ar programos lėšos yra naudojamos tinkamai ne tik, kad ar jos naudojamos teisėtai, bet e, taip pat reikėtų įvertinti ir kokiu rezultatu yra pasiekiama ir ar tikrai tie rezultatai darys įtaką žmonėms jų gyvenimui. Na, jūs kalbėjote apie tą stebėtoją, mūsų stebėtojo vaidmenį, bet mes nesame kažkokia e, blogai, e, neigiamai nusiteikę e, stebėtojai. Mes manome, kad tas, ta iš anktinė perspėjimo sistema yra e, tikrai naudinga. Manau, kad tikrai būtų galima buvę išvengti tam tikrų situacijų, uh, jeigu būtų jau anksčiau pasteltas panašus e, požiūris. Taigi dėkoju. E, jums mes ir toliau jums teiksime informaciją tam, kad būtų galima priimti e, sprendimus. Dėkoju jums. Diskusijos buvo tikrai praturtinančios. Manau, kad e, jūsų pateikta informacija tikrai naudinga. Aš džiaugiuosi, kad Europos audito rūmai jau stebi, jau analizuoja Erasmus Plus programą. Tai puikia, puikia naujiena. naujiena. Ir tai bus naudinga ir politikams, e, publikai. Publika ir politikai vertina audito rūmus kaip kontrolierių. Bet e, manau, kad reikia dar labiau, dar geriau suprasti vienas kito vaidmenis. Tik turėdami tai omenyje mes galėsime vieni kitiems labiau padėti. Jeigu jūs padėsite taip pat taikyti ir iš ankstinio perspėjimo mechanizmą, e, tuomet tikrai bus galima laiku priimti tinkamus sprendimus. Dėkuoju, ponė Ivanovai, linkiu geriausios klotės jūsų ateities darbe. Taigi, mėly kolegos, Perėsime prie paskutinės e, darbo atverkės dalies. Turiu daug dokumentų. Tema yra mažumų kalbos ir švietimas, geriausios patirtys ir pavojai. Mūsų politikos departamentas e, pateiks pristatymą, prezentaciją. Jo darbas visada labai naudingas, mums e, nuolatos pateikiama informacija, kuri labai mums pasitarnauja. 16 metų sausio mėnesį komitetas nusprendė kreiptis į mokslinio tyrimų komitetą tam, kad būtų atliktas, atliktas tyrimas dėl mažumų kalbų. Šis tyrimas jau buvo e, baigtas ir mes su nekantrumu laukiame jų rezultatų. Ponas e, Panesterk iš Merkator mums iš Merkator mokslinio tyrimų centro mums pristatys pagrindinius šio tyrimo rezultatus. Dėkoju 15 minučių jums. Dėkoju už jūsų žanginį žodį. Aš esu Rich Stark, Stark dirbu Merkator mokslinio tyrimų centre, kuris rūpinasi Europos daugiakalbystę ir kalbų mokymosi moksliniais tyrimais. Aš bendradarbiauju su kuriais jūsų kolegomis ir mielai pristatysiu jums šį tyrimą. Prezentacija bus štai kokia. Pristatysiu, kas yra ta programa, tas tyrimo centras. Pristatysiu patį e, tyrimą. Merkator, Merkator Mokslo tyrimų centras buvo įkurtas 1987 metais, kuomet Europos parlamentas norėjo didinti informatumą apie daugia kalbystę ir taip pat ir mažu, mažumų kalbas. Tuomet buvo patvirtinta rezoliucija, kurią Europos, kurią Europos komisija skiria pagal kurią Europos komisija skiria lėšą, lėšų mažumų kalboms, bet 2007 metais e, nustojo egzistuoti tas, tie struktūriniai fondai. Ir tuomet e, šis e, centras tapo finansuojamas tik iš Frizijos lėšų, Frizijos provincijos lėšų. Ši organizacija nori susijęti Frizijos provincijos Europą ir e, Europą su Frizija. Mes renkame ir platiname informaciją apie regioninės ir mažumų kalbas ES ir už jos ribų. Ir mūsų pagrindinės veiklos rytis yra taikomieji tyrimai Daugia kalbystės ir švietimo tyrimai, ankstyvos uh, kalbos mokymasis, uh, pradinės mokymas, uh, naujosios technologijos kalbų mokymuisi, socialiniai tinklai, socialinė žiniasklaida, kaip mažumas galėtų ją naudotis. Mes dalyvaujame Europos programuose, tokiuose kaip pavyzdžiui Europos e, merkato ir tinkle. Taip pat dirbame ir su mažumų kalbomis projektuose, kurie, projektais, kurie uh, analizuoja mažumų kalbas. Mes turime svetainę ir duomenų bazę. 600, e, apie 600 ekspertų dalyvauja mūsų tinkle, jie rūpinasi daugia kalbystę ir mažumų kalbų mokymusi. Mes organizuojame konferencijas ir seminarus skirtus mažumų kalboms. Ir apie juos gana daug žinoma Europoje ir užsienyje. Mūsų pagrindinis darbas yra sutelktas į regioninius dosie dokumentus, dokumentų rinkinius, uh, ir analizuojame e, mažumų kalbas nuo mažumos, nuo, nuo mažiausio amžiaus. Jūs galite rasti visą informaciją mūsų svetainėje. Ši informacija yra atnaunama ir tai regioniniai duomenų rinkiniai yra atnaunami kas dešimt e, metų. Kas mėnesį mes rengiame naujienlaikraštį ir taip pat e, e, atliekame ir patariamai, turime ir patariamai vaidmenį. Praėjusiu metu rugsėjį mes gavome kreipimąsi iš kultūros komiteto, buvo prašoma atlikti mažumų kalbų tyrimą ir galimybę mokytis gimtają kalbą. Mes e, norėjome vardinti geriausius rodiklius geriausiai praktikai, pabrėžti iššūkius susijusius su e, priimtina mokymosi e, pasiūla ir pabrėžti, kokia papildoma vertė yra sukuriama mažumų kalbų mažumų studentams. Taip pat buvo analizuojama ir kaip mokslus baigia mažumų kalbų atstovai, jaunimas įsidarbina. Taigi klausimas buvo ganėtinai platus. Mes nusprendėme atlikti 13 atvejų analizių, remtis tomis analizėmis ir e, parengti mūsų dosie, nes Ne visa informacija yra tose dokumentų rinkiniuose. Taigi mes taip pat atlikome ir apklausas, ekspert, ekspertų apklausas, atlikome taip pat ir literatūros apžvalgą, tam, kad susipažintume su kitais anksčiau parengtais e, pranešimais šią temą. Susipažinome su rekomendacijoms, kurios buvo suformuoluotos praeitie. ir e, atvejų analizės buvo būtent mūsų tyrimų pagrindas. Mes analizavome, lyginome tos atvejų, tas atvejų analizės ir parengėme savo rekomendacijas. Kaip jau minėjau, mes analizavome 13 atvejų analizių. Čia matote skaidrėje visų jų sąrašą. Jų visų nepaminėsiu, jas matote prezentacijoje, taip pat su jomis galite susipažinti ir pranešime. Viena iš pagrindinių pirmų problemų, kurios kilo, buvo susijusi su terminologija. Nes Aš esu iš Niderlandų ir jeigu paminė žodį sūris, aš galvoju apie hudą sūrį, pavyzdžiui, prancūzai galvos, galbūt galvotų apie kamember sūrį. Taigi, kiekvienas, kiekvienam kyla skirtingas vaizdas, paminint kokį nors žodį, tai pasakytina ypač apie mažumų kalbas. Taigi, tiesiog Problema yra ta, kad nėra sutarimo, kas yra mažumos, nėra bendros apibriešties. Taigi mes nusprendėme naudoti apibriešti, kur yra Europos regioninių ir mažumų kalbų hartijoje. Ten yra kalbama apie kalbą, kur yra naudojama tam tikroje teritorijoje, naudojama vietos gyventojų, e, čia buvių tai mes neanalizavome naujųjų mažumų arba migrantų, pabėgėlių gyvenančių tam tikrose šalyse situacijos, kalbinės situacijos. Aš turiu vaizdo įrašą, kurį parengė Europos mažumų centras. Ir jame yra labai aiškiai pabrėžiama, kas yra mažumų teisės. Aš norėčiau parodyti tą vaizdo įrašą, jeigu įranga veiks. Mano kompiuteryje įrašas veikia, bet matau, kad čia ko gero jis neveikia. Bet galite jį susirasti Google, parašę uh, žodžius e, European Center for Minority Issues, Europos mažmų klausimų centras. Šiek tiek pakalbėsiu apie teorinius pagrindus. Nuo antrojo pasaulinio karo dar anksčiau tarptautinės organizacijos kūrė standartus ir mechanizmus, kurių reikėjo mažumoms apsaugoti. Ir viena iš priežasčių buvo ta, kad tos mažumų kalbos buvo kalbinės kultūros įvairovės dalis. Na ir kita priežastis buvo ta, kad reikėjo apsaugoti kalbinės etinės ir religinės e, visuomenės e, mažumas ir tik taip galima užtikrinti, kad įsivyrausų taika mūsų žemynė. Europos taryba e, parengė dvi tarptautinės sutartis tam, kad būtų galima saugoti mažumų kalbas. Tai yra Europos regioninių ir mažumų kalbų hartija ir nacionalinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją. Jeigu jūs nežinote apie šios dokumentus, aš galiu apie juos paaiškinti išsameu vėliau. Skirtumas tarp e, hartijos ir konvencijos yra ta hartija saugoja mažumų kalbas, o pamatų konvencija saugo žmonės, kurie priklauso nacionaliniams mažumoms. Na ir dėl subsidarumo principo ir kitų priežasčių ES atsargiai vertino klausimą, sus, klausimus susijusius su kišimas, kišimusi į mažumų e, reikalus, bet e, pastaraisiais e, metais, pastaraisiais keliais metais atsirado kelios iniciatyvos skirtos regioninėms mažumoms, mažumų teisėms, mažumų kalbų teisėms. Ir aš norėčiau pabrėžti štai ką. Europos parlamentas parengė rezoliuciją kalboms, skirtą kalboms, kuriuoms kyla pavojus. E, iniciatorius šios, šio dokumento iniciatorius buvo Alfonsi Report. 92 procentai Europos parlamento narių balsavo už šį dokumentą. Tai buvo 2015 metais. Bet aš nežinau, ar buvo imtasi kokiu nors konkrečių žingsnių po šios rezoliucijos patvirtino, patvirtinimo, ar tikrai ši rezoliucija buvo įgyvendinta. Čia matote Europos um, hartijos ir pamatų konvencijos um, svetainės. Jose yra pateikiama daug informacijos apie mažumų kalbas, apie ataskaitas iš valstybių, kurios jau patvirtino um, šią pamatų konvenciją ir Europos mažumų kalbų hartiją. Pateikiama informacija apie mažumas, kuris gyvena tose valstybėse. Uh, Taigi, jeigu norite sužinoti daugiau šią temą, apsilankykite šiose svetainėse. Na, o dabar apie dėl rezultatų, dėl tyrimo rezultatų, pranešimų rezultatų. Mes atlikome lyginamą analizę, rėmėmės 13 atvejų analizių. Ir Mes e, norėjome palyginti tas, e, tuos atvejų analizių dokumentus, bet buvo susidūrimas tokiais atvejais, kuomet e, buvo sunku palyginti tuos dokumentus, taigi stengiamės susijęti tuos dokumentus, kuriuos buvo galima susijęti. Pavyzdžiui, formuodami geriausios praktikos pavyzdžius, kurios kyla kelioms mažumoms. Taigi dabar norėčiau pristatyti Jums e, pagrindinės išvadas. Viena iš, vienas iš svarbiausių klausimų yra oficialus kalbos statusas. Ir, kaip jau minėjau, nėra sutartė, sutarimo dėl mažumos apibriešties, bet e, kiekvienoje valstybėje yra skirtingai vertinama žiūrima į mažumas. Pavyzdžiui, Airijoje mes sakome, kad airių kalba yra mažumos, mažumų kalba, bet tai yra pirmoji oficiali iš tos šalies kalba. Kita, kita situacija yra Baskų krašte arba Velse, bet ten mažumų kalbos nėra pagrindinės kalbos, tik autonominės bendruomenės kalba. Na, o pavyzdžiui, kalbant apie sorbų kalbą, situacija yra kitokia. Jie yra įtraukta į mm, Europos e, hartiją, pripažinta kaip tikrai mažumų kalba. Taigi, kalbų statusai, yra, statusai skiriasi. E, nes kalba gali būti arba mažumų kalba, arba taip pat ir oficialioji kalba. Kalbant e, apie mažumas nulatos yra minima, minima mano minėta hartija ir konvencija. Valstybėms yra nulatos priminama, kad jos turėtų rūpintis mažumomis ir e, labai svarbu, kad valstybė būtų pasirašiusi šios šias dvi sutartis, ratifikavusi e, jas. Yes bet tai nėra iš ankstinis reikalavimas, nes pavyzdžiui, pietų Italijoje, e, Italija yra pasirašusi tą mano minėtą Europos hartiją, bet jos nėra ratifikavusi. Na, bet pietų Tirolio situacija gali būti laikoma geriausios praktikos pavyzdžių. Taigi, tas tas dokumentų ratifikavimas nėra privalomas reikalavimas, formuojant geriausią praktiką. Taip pat e, svarbu atsižvelgti į tai, ar ta mažuma gyvena konkrečioje apibrieštoje teritorijoje ar ne, nes e, taip yra lengviau imtis tam tikrų konkrečių priemonių, pavyzdžiui, Vokietijoje, Bundeslande arba Frizijoje. Na, o dėl romų kalbos, dėl beš kalbos yra daug sudėtingiau, todėl kad nėra vienos konkrečios teritorijos, kur gyvena ta, tomis kalbomis kalbantys asmenys tam, kad būtų galima užtikrinti, pavyzdžiui, jų e, galimybę naudotis tomis kalbomis e, administraciniais tikslais. Manau, kad dar vienas iš labai svarbių veiksnių yra nacionalinių valsty... Valst... valstybių mm, institucijų iniciatyva. Nes jeigu yra paruošiami konkretus teisės aktai, galima jais vadovautis remiantis, e, imantis tam tikrų iniciatyvų. Uh, Na ir, pavyzdžiui, vengrų kalba e, turi Vengrų kalba yra kalbama ir kaimininėse e, šalyse. Ir mažumoms, kurios gyvena kitose šalyse, labai svarbu atsižvelgti ir į tą pirminę kalbos šalį. Kalbos klausimas yra tikrai labai svarbus, nes e, norint suteikti tam tikras teisės mažumus, pavyzdžiui, teisę į švietimą, be kalbos tai padaryti labai sunku. Jeigu jūs, pavyzdžiui, pasakytumėte, kad e, aš, pavyzdžiui, esu iš Frizijos, ir turi teisę mokytis fryzų kalbą, bet kurioje mokykloje, bet ne visais atvejais tikrai taip yra. Mano dukra yra ketveri ir mūsų kaimelio mokykloje ji negali mokytis fryzų kalbą, mokiausi Niderlandų, Olandų kalbą. Taigi galima, aišku, norėti mokytis gimtają kalbą, bet Tai priklauso nuo įgyvendinimo, štai dėl ko kalbų planavimas yra taip pat labai svarbus. Ir norėčiau pabrėžti, kad kalbos svarbios ne tik švietimo srityje. Reikia informuoti žmonės apie daugia kalbystės privalumus, apie galimybę kalbėti ir mažumų kalba. Įmonės taip pat turėtų žinoti, kad ir jos gali naudoti mažumų kalbas, vystydamos savo ryšius. Taip pat ir sveikatos apsaugos srityje globos, e, rūpybos e, darbuotojai turėtų taip pat galėti naudoti tas mažumų kalbas. Taigi kalbų planavimas, kalbinis planavimas yra labai platus terminas, yra susijęs ir su teisių, teisių laikymus valstybėje narėje. Taip pat dar vienas svarbus aspektas yra mokomojo modelio pasirinkimas. Mes apibrėžėme geriausias, geriausias praktikos, pavyzdžiui, pavyzdžiui, trikalbis mokymasis baskų krašte. Galima mokytis baskų, ispanų ir anglų kalba. Ir mes sužinojome, kad daugelį dvikalbių mokyklų yra naudojamas imersijos modelis. Ir e, nebūtinai visose šalyse galime pasitelkti trikalbį modelį. Reikia susipažinti su konkrečia šalies situacija, regiono situacija. Taigi, reikėtų pagalvoti apie tą švietimo mokymo modelį, kurį norėtume pasitelkti. Nes, tarkim, jeigu yra jau nacionalinė kalba ir norime mokyti ir mažumų kalbose, tuomet galime pasitekti skirtingus modelius e, toje šalyje. Dar norėčiau pasisakyti apie formavimą, apie daugio kalbystę. Labai svarbu pabrėžti, kad kartais daugia kalbystė ne tik, kad praturtina, bet ir yra tam tikra našta. Ir beveik visų atvejų analizėje mes nustatėme tai, kad trūksta mokomosios, aukštos kokybės mokomosios medžiagos, ypač tai pasakytina apie profesinio mokymus rytį. Taip pat trūksta uh, kvalifikuotų gimtakalbių mokytojų, kurie mokytų tą mažumų kalbą. Gaila, bet tokia jau yra situacija. Ir nu, iš tiesų kalbos mokėjimas, mažumų kalbų mokėjimas tikrai yra didelis privalumas ir kartais net reikalavimas, tarkim, administracijos, sveikatos apsaugos arba mokymos rytyje. Taigi, rengdama šią prezentaciją, aš pagalvojau apie tai, kokia galėtų būti ideali e, situacija ir e, mes pastebėjome, kad e, mažumų regionams yra dažnai suteikiama daug autonomijos, pavyzdžiui, pasakytina apie Baskų kraštą, apie Pietų Tirolį, e, Vilsą. Ir e, tai pasakytina ir apie geriausios praktikos pavyzdžius. Labai svarbus e, yra valstybės elgesys šiuo atveju, bet taip pat svarbu yra investuoti į daugia kalbystės apie daugiakalbį, daugiakalbį mokymą, į dvikalbių mokytojų ruošimą. Labai e, svarbu ir e, planuoti, pasitelkti ilgalaikį kalbų planavimą skirtingose srityse, e, nuolatos, užtikrinti nuolatinį testinį mokymą, investuoti į švietimo modelius, kurie tinkami regione. Ir reikėtų atkreipti dėmesį į tuos žmonės, kurie norėtų mokytis tos mažumų kalbos. Uh, Kitas punktas, kuris čia nepaminėtas, yra tai, kad uh, taip pat daugia kalbystė uh, suteikia įvairių karjeros galimybių. O kalbant apie tai, kokia būtų mažiau palanki situacija daugia kalbystės atveju, būtų tokia situacija, kai turėtume tik tai vieną šalį, kurioje kalbama tik viena oficialia kalba. Žinoma, tai galbūt būtų lengviau ir pigiau, nes tokiu atveju reikėtų rūpintis tik tai vieną kalbą. Tačiau kalbinė įvairovė ši idėja yra svarbi, ji užtikrina taiką ir stabilumą šalyje. Taigi mes negalime neikti, kad yra tam tikrų kalbinių mažumų šalyje ir negalime jiems neužtikrinti teisių prie švietimo. Taigi mes negalime žiūrėti į daugia kalbystę kaip į šalies vienybės, vienovės grėsmę. Reikėtų taip pat finansinių paskatų, jos dažnai jos dažnai svarbios, nes kartais kalbant mažumos kalba, karjeros galimybės yra gerokai mažesnės. Taigi čia iliustruoju tai, ką kalbėjau. Čia mano pagrindiniai rezultatai, kuriuos radome rengdami šį tyrimą. Jau daugelį iš juos paminėjusiu, todėl visų nevardysiu. Taigi klausimas, ką galėtų ES padaryti. Ataskaitoje pranešime yra keletas rekomendacijų, išvadų, tačiau jūs taip pat esate ekspertai. Jūs taip pat galėtumėte pasiūlyti konkrečių veiksmų, kurių būtų galima imtis. Manau, kad svarbu išlaikyti e, programas, kurios paremtos gerąją praktiką ir patirtimi. Daugelis ekspertų teigia, kad labai svarbu uh, mokytis vieniems iš kitų, tai reiškia, kad mums reikėtų keistis požiūriu, patirtimi. Mes turime stengtis padėti vieni kitiems. Taip pat labai svarbu skatinti tyrimus es mastu, skirtingus švietimo modelius Labai svarbu atsižvelgti įvairius mokslinius tyrimus ir požiūrį. Dabar vis daugiau migrantų atvyksta į Europą, taigi šis klausimas tampa vis svarbesnis. Labai svarbu taip pat investuoti į didelės geros kokybės mokymo medžiagą visose mokymo lygmenyse. Kartais mažumos yra tokios mažos, kad sunku e, kurti ir skleisti mokymo medžiagą, kuri būtų uh, kuri apsimokėtų, todėl kai kada reikia ją finansuoti ar remti. Labai svarbu pripažinti kalbinės mažumas kiekvienoje šalyje. Taip pat galbūt reikėtų tam tikrų skatinimo programų, kurios skatintų mokytojus mokyti tų kalbų. Uh, Taip pat reikėtų didinti žinomumas, daugia kalbystės žinomumo ES, nes kartais šalyse, nors ir kuriuose yra daugia kalbystės, kartais į mažumos kalbą žiūrima kaip į grėsmę, o ne kaip į e, kažką naudingo. Taigi reikėtų skatinti valstybės narės ratifikuoti atitinkamas sutartis, kurios pripažintų mažumų kalbas ir jų teisės. Taigi šiuo atveju galbūt galėtume bendradarbiauti daugiau su Europos taryba šiu, šiais klausimais. Taip pat siūlytume. Um, e, politikoje į kalbo, kalbos strategiją e, reikėtų planuoti ilgalaikį laikotarpį, nepakanka dviem, trim metam į priekį susiplanuoti politiką. Tai yra klausimas, kuris yra svarbus ir aktualus ilgojų laikotarpiu. Valstybės narės turėtų suteikti galimybę gauti švietimą įvairiomis kalbomis nuo iki mokyklinio e, išsilavinimo iki universiteto. Jau tuoj pateiksiu galtinės išvadas. Ir uh, daugelis rekomendacijų, kurias jau minėjau, jau buvo pateiktos, daugelis tų rekomendacijų yra įtrauktos į minėtą Europos parlamento rezoliuciją. Tai nėra naujos rekomendacijos ar kažkokios ypatingos, tai nėra pirmą kartą paminėtos. Panašus tyrimas jau buvo atliktas, tačiau, žinoma, labai svarbu eksperimentuoti, bandyti taikyti įvairias priemonės. Nepakanka vien suteikti teisę skirtingoms kalboms, kartais labai svarbu ir taikyti tam tikrus spaudimo metodus valstybėms narėms, kad jos e, įgyvendintų savo įsipareigojimus. Manau, kad Norėčiau paminėti šias e, svarbės, pabrėžti jau tas minėtas priemonės ir norėčiau padėkoti taip pat už jūsų dėmesį. Jeigu turėsite klausimų, tikrai e, jas, juos su malonumu atsakysiu. Ačiū. Galbūt jūsų pranešimas buvo kiek ilgesnis nei planuota, tačiau Ačiū už Jūsų pranešimą, tai buvo įdomus Jūsų tyrimo pranešimas. Ponas Šogar, kalbėsiu angliškai. Apie 10 procentų gyventojų kalba mažumų kalba, tačiau vis dar šis klausimas, ši problema dažniausiai yra ignoruojama ES institucijų. Kartais atrodo, kad šis klausimas aktualus tik tai valstybėms narėms. Todėl aš esu iš Rumunijos, taip pat kalbu mažumos kalba ir labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir Europos parlamento e, prašymų buvo atliktas e, mažumų kalbų tyrimas. Visgi skaitydamas apie vengrų mažumų kalb, mažumos kalbą Rumunijoje, mane nuvylė tai, kad e, tyrime buvo faktinių klaidų ir buvo netgi neteisingų teiginių, pacituosiu. 68. Svarbu gauti išsilavinimą vengrų kalbą ir tai leistų įsidarbinti Vengrijoje. Taigi šis jūsų teiginys nėra visiškai teisingas, kadangi teisė į įsilavinimą yra pagrindinė žmogaus teisė ir ši teisė užtikrina uh, Mm, galimybę gauti švietimą ir įsilavinimą tik tai jų gimtojoje šalyje, o valstybė narė taip pat atsakinga už visus piliečius, tiek vengrus, tiek rumunus. Ir reikėtų sukurti tokias ekonominės sąlygas, kurios leistų mm, išlaikyti žmonės e, tam tikroje šalyje, užuot skatinus juos išvykti į Vengriją, Ispaniją ar Angliją. Rumunijoje įsilavinimą įgyja žmonės, manau, kad uh, visiems labai aktualu ir svarbu yra tai, kad mažumos mokėtų, kad mažumų kalbos, kalbų būtų mokomasi. Tad, tačiau e, taip pat e, mažumų kalbos būtų galima jau mokyti kaip užsienio kalbų. Vengrai ir vengrų kalbos pavyzdį, kaip mažumos pavyzdys, manau, kad iš tikrųjų nėra visiškai tikslus. Dar 70 e, puslapį kitas pavyzdys. Daugelis slovakų, vengrų tėvų e, vaikų e, kalba puikiai abiem kalbom, tačiau daugelis jų vaikų kalba tik tai vengriškai. 73 puslapis, 8 pus, punktas. Daugelis slovakų, vengrų tėvų vaikus moko slovakų kalbos. Tačiau vėlgi čia šis teiginys nėra visiškai tikslus, aš su juo nesutikčiau ir todėl norėčiau siūlyti ateityje e, susilaikytumėte nuo e, tokių išvadų, kadangi kalbų įvairovė yra mūsų nauda ir kiekvienas pilietis turėtų galimybę gauti švietimą jų gimtają kalbą. Tai yra pagrindinė teisė. Uh, Čia tik paminėjau keletą klaidų, tačiau aš turiu didžiulį ilgą sąrašą ir jums jį atsiųsiu tam, kad galėtumėte atsižvelgti ir ištaisyti savo pranešimą pagal mano pastabas, kadangi aš buvau nusivylęs tuo, ką skaičiau jūsų pranešime. Ačiū. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad e, ėmiausi iniciatyvas e, šio tyrimo atveju. Aš laukiau šio tyrimo rezultato, nes Europos institucijose yra mažai skiriama, mažai dėmesio skiriama e, šioms kalboms. Ir šalia 24 oficialių kalbų yra dar kitos šešios kalbos, bet pagal hartiją jų egzistuoja net 79. Taigi tikrai reikėtų skirti dėmesio šioms kalboms, mažumų kalboms. Nereikėtų sumenkinti nu, jų vaidmens. Dėl šio tyrimo norėčiau pasakyti, kad tiesą sakant, tyrimas mane nuvylė, šiek tiek nuvylė. Nes kai įmiausi iniciatyvos, mano tikslas buvo pateisinti kalbų, mažumų kalbų mokymą, pabrėžti, kad uh, Tik mokydamiesi mažumų kalbų, tos ma, ma, tų mažumų atstovai gali išgyventi. Bet matau, kad tyrime buvo pabrėžti šiek tiek kiti dalykai. Deja, su mumis nebuvo susisiekta, su mumis e, e, parlamento nariais, kurie ėmėsi šios iniciatyvos, nebuvo susisiekta. E, taigi, Matau, kad dokumente yra daug klaidų, išlaidos nėra tinkamai padarytos, duomenys yra pasenę ir yra nemažai prieštaravimų. Parašyta, kad Slovakijoje nėra universiteto, kur galima mokytis vengrų kalba, bet kitome, kitoje pastraipoje yra rašoma, kad egzistuoja šioje universitetas. Aš esu mokytoja ir man teko per mano gyvenimą aš taisyti tikrai daug rašinių ir aš tokias klaidas pamatau gana greitai. Taigi, man įdomu, kodėl jūs susisiekėte tik su tais minėtais ekspertais. Kodėl, pavyzdžiui, susisiekite su ekspertais Amsterdame ir klausite apie Rumunijoje arba Slovakijoje gyvenančių vengrų mažumų e, situaciją? Ir norėčiau pasakyti, kad e, daug kas priklauso nuo valstybių narių požiūrio į tas mažumų kalbas, ar tos mažumo, mažumų kalbos yra vertinamos valstybėje arba ne. Jeigu jos yra vertinamos, tuomet e, tos kalbos susilaukia palaikymo. Ačiū. Äh, dass äh, die an Sekretariat geschickt Tikrai buvo labai įdomus komentarai ir pastatos. Prašau, atsiųskite visus savo komentarus ir pastabą sekretoriai ir toliau mes pasidalinsime komentarais. Manau, kad nereikėtų labai gilintis smulkiai į detalės, kadangi e, manau, kad čia gali būti skirtingų nuomonių, skirtingais klausimais. Žinoma, jūs neturite pagrysti kiekvieno sakinio savo tyrimę, tačiau galbūt galėtumėte atsižvelgti ir išanalizuoti tos komentarus. Dabar suteiksiu Jums žodį trumpai, kad galėtumėte atsakyti į pastabas, bet ir prašau trumpai. Aš labai trumpai. Ačiū už komentarus. Mes suprantame, kad ne visa informacija gali būti teisinga, ypač kai jūs esate geriausias e, ekspertas e, kaip savo šalies atstovas. Mes naudojamės e, savo pirminę dosiją, tai yra informacija, kurią mes atnaujiname kas dešimt metų. Informacija, žinoma, nuolat keičiasi. Ir mes paprastai susiekime ir, ir konsultuojame su žmonėmis, kurie geriausiai žino ir išmano situaciją. Šis, ši ataskaita bus buvo pabaigta per labai trumpą laiką, mes turėjome susisiekti su daug skirtingų ekspertų ir parengti pranešimą, tai buvo gana sunkus darbas, mes neturėjome daug laiko. Informacijos atnaujinimas, paieška užtrunka daug laiko. Mes turime susisiekti su ekspertais, analizuoti informaciją, patikrinti, ar ta informacija yra teisinga. Per du mėnesius tai padaryti yra labai sunku. Tačiau taip visgi džiaugiuosi jūsų pastabomis. Aš esu pasirengusi atnaujinti dosie ir dokumentus, remiantis ekspertų nuomonę. Mes taip pat džiaugiamės jūsų indėliu. Dėkoju. Manau, kad tai jūsų paminėtas dalykas buvo labai svarbus. Tai yra tyrimas, kurį reikėjo parengti per labai trumpą laiko tarpą. Ir visgi rezultatai yra prasmingi, jie yra svarbus. Jūs minėjote, kad dėkojate už komentarus. Aš tikrai paprašysiu sekretorius, kad jums perduotų visus komentarus. Ačiū už jūsų darbą įdėtą atliekant šį tyrimą. Nepaisant trūkumų, nepaisant komentarų, kuriuos išgirdome, manau, kad šis tyrimas yra mums labai naudingas ir, ir toliau jis bus svarbus mūsų darbo ateityje. Žinoma, mes negalime būti, niekas nėra tobulas ir norėčiau padėkoti už jūsų pastangas, už jūsų darbą ir už tai, kad atvykote čia ir pristatėte savo atliktą tyrimą. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų komiteto nariams per pastarąsias pusantras dienos, nebeturiu daugiau pranešimų, nieko nebeturiu ką pridurti, tiesiog paminėsiu, kad e, balandžio 25 yra kitas susitikimas, e, tarp trijų bus nuo 15 iki 18.30. 25 dienos rytą, 9 val. mes balsuosime, todėl labai kviečiu visus jūsų dalyvauti ir taip pat susiekite su kolegomis ir paprašykite jų dalyvauti susitikime. Norėčiau padėkoti taip pat ir vertėjams, kurie puikiai dirbo, kaip visuomet. Ir taip pat norėčiau padėkoti sekretoriatui, kurie parengė šį susitikimą e, tobulai. Ačiū, geros dienos.